Negresku pranešimas dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo. Vienas balsavimas, jis yra vardinis, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Novakovo pranešimas dėl Europos pristatymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo. Vėlgi vienas balsavimas, prašau balsuot. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Fernandės pranešimas 2016 m. biudžeto teisomasis biudžetas numeris vienas. Pirmas pakeitimas, kas už, Pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Penktas punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. E konstituojimo dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Prašau, vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Stajas pranešimas. Audito rūmų nario skyrimas. Ponas Samo Jereb. Slaptas balsavimas pradedamas dabar. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Šoltas pranešimas dėl audito rūmų nario skirimo. Ponas Mikhailas Kozlovs. Slaptas balsavimas pradamas dabar. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Šoltės pranešimas auditorų, dėl audito rūmų nario skirimo. Ponas Jan Gregor. Vėlgi slaptas balsavimas. Prašau balsuoti. Votazione è chiusa. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Kitas šoltės pranešimas dėl audito rūmų nario skirimo. Ponas Ladislav Balko. Slaptas balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Auditų rūmo, rūmų nario skirimas vėlgi. Kalba eina apie poną Januš Vojcechovskį. Slaptas balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau periname prie kito balsavimo. Rezoliucija dėl prieštaravimo pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo atnaujinimas. Tai yra Endių komiteto pasiūlymas. Dabar 44 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Devintas pakeitimas. Vėlgi, čia pirmų punkto pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 32 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 33 pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 34 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 35 pakeitimas, vėlgi vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antras punktas, dešimtas pakeitimas. Devynios dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Primta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ketvirtoji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Penktoji dalis. Kas už pakelkite rankas. Kas prieš. Susilaikę. Priimta. Šeštoji dalis. Vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Septintoji dalis. Vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Aštuntoji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Devintoji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. 45 pakeitimas atkrenta automatiškai. Dabar 11 čia yra dar žodinis pakeitimas, kurį siūlo ponė Delai. Prašau įsijungti mikrofoną. Dabar jau veikia. Pone pirmininkė, norint komprom pasiekti kompromiso ir suderinti skirtingas nuomonės, aš siūlyčiau štai tokį pakeitimą 11 punktų, jo pirmai daliai. Reikalauja, kad komisija atnaujintų glifosatų leidimo galiojimą maksimaliai septyneriems metams, primant, kad 11.03.2009 metų reglamentas leidžia komisijai panaikinti veikliosios medžiagos galiojimo laikotarpį, e, leidimą per galiojantį laikotarpį, jeigu netitinka e, leidimo reikalavimų. Pirmininkas. Ar būtų prieštaraujančių tokiam žodiniam pakeitimui? 40 narių neatsistojo, taigi tuo met balsuojame dėl 11 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis. Prašau balsuoti. Atsiprašau, sako pirmininkas, sustabdysiu balsavimą kuriam laikui. Ar yra 40 narių, kurie prieštarauja žodiniam pakeitimui? Man atrodo, kad susidaro tiek. Kągi, tai kokia, kokia problema, juk ne, ne, ne vėlų tą padaryti. Sako pirmininkas, atsiprašau. Akivaizdu, kad tie kolegos, kurie pasisako prieš žodinį pakeitimą, galbūt vėlavo ir vertimas ir per vėlai šiek tiek sureagavo ir atsistojo šiek tiek vėliau. Bet galiausiai jie atsistojo ir taip pasisakė prieš šį žodinį pakeitimą, tai mes turime gerbti teisę, galimybę prieštarauti. Taip, 40 narių buvo tarp atsistojusiųjų, taigi dėl to tas žodinis pakeitimas yra atmetamas. Dabar periname tų, dėl, prie 11 pakeitimo dviejų dalių. Na ir dabar pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta antroji dalis, varnis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dvidešimtas pakeitimas atkrenta, dabar 46 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 47D pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 36 pakeitimas, prašau pakelti rankas e, tuos, kurie už. Kas prieš? Susilaikę. Tikrinsime. Prašau, balsuojam dėl 36 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 12 pakeitimas. Prašau pakelti rankus, rankas tuos, kurie už. Dabar kas prieš? Susilaikę. Priimta. 48 pakeitimas. Ar norite tikrinti 12? Kągi, tikriname 12 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 46, 48 pakeitimas, vadinas balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 49 pakeitimas dvi dalys. Pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antroji dalis, vėlgi vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. 37 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 38. 37 pakeitimą tikriname. Kągi, tikriname 37. Prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau. 38 pakeitimas, kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 50 kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 13 dvi dalys. Pirmoji dalis kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Antroji dalis kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname antrąją dalį. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau 51 D pakeitimas. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikę atvesta. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 19 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 21 pakeitimas. Kas už pakelkite rankas? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 15. Vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 16 pakeitimas, varnis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. D konstatuojamoji dalis, 39D pakeitimas, varnis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 17 pakeitimas po D konstruojamosios dalies, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. E konstituojamoji dalis 40D pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečias pakeitimas, e, dvi dalys. Pirmoji dalis, varnis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antroji dalis, varnis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ketvirtas pakeitimas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Priimta. Antroji dalis, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 41 pakeitimas, kas už. Gerai, tikrinkime tuomet antrąją dalį ketvirto pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 41 pakeitimas. Prašau, kas už. Ne, jis atkrenta automatiškai. Dabar 41 atkrenta, dabar O konstatuojimo dalis, penktas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. R konstatuojamoji dalis 42D. Pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Šeštas pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. U konstatuojamoji dalis Dabar 43 D. Partinis balsavimas. Prašau balsuoti. 43 D pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Septintas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dubelvė konstituojamoji dalis, aštuntas pakeitimas. Kas už, kelkime rankas. Kas prieš, susilaikę, priimta. 18 pakeitimas, varnis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 22 pakeitimas, varnis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 23 pakeitimas, partinis balsavimas. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. 24 pakeitimas. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš, susilaikę, atmesta. 25 pakeitimas. Ar norite tikrinti 24? Kągi tikriname 24 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 25 pakeitimas, varnis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę Jeigu nekelsite rankų aiškiai, teks tikrinti. Kągi, tikriname. Dabartinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 27 pakeitimas. Keliame rankas kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Tikriname. 27 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiam balsuot. Priimta. 28 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 29 pakeitimas. Keliam rankas kas už. Kas prieš. Susilaikę priimta. 30 pakeitimas. Keliam rankas kas už. Kas prieš. Susilaikę atmesta. Tikriname. 30 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 31 pakeitimas. Keliam rankas kas už, kas prieš. Susilaikę. Tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vėlgi tai bus vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Rezoliucija yra patvirtinama. Dabar periname prie Sandros Kalnietės pranešimo Europos Sąjunga kintančioje pasaulinėje aplinkoje. No. Allora, dopo il paragrafo 3, emendamento 1 in 3. Po uh, trečiosios dalies pirmasis pakeitimas trimis dalimis. Pirmoji dalis pakeliant rankas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikę patikrinsime. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Atmesta trečioji dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktoji dalis, originalus tekstas dviem dalim, pirmoji vardinių balsavimų pradedame. Baigiame. Priimta antroji dalis. Dar kartą vardinių balsavimų pradedame. Baigiame. Priimta. Šeštoji dalis originalus tekstas trimis dalimis. Pirmoji dalis vardinis e, balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Trečioji dalis. Dar kartą vardinis balsavimas. Pradedame. Pradedame. Baigiame. Priimta. Devintoji dalis originalus tekstas, vartinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. Dešimtoji dalis trimis dalimis, vartinis balsavimas pirmoji dalis pradedame. Baigiame. priimta antroji dalis. Pradedame. Baigiame. Tai trečioji dalis. Dar kartą varnis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. 11 dalis originalus tekstas vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. 12 dalis originalus tekstas dviem dalim. Pirmoji vardinių balsavimą pradedame. Baigiame. Priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. 17 dalis, originalus tekstas, pirmoji dalis, pakeliant rankas kas, už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikę, priimta. 23 dalis, e, dalim, e, pirmoji dalis, pakeliant rankas kas, už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji, už, prieš, susilaikę, priimta. 26 dalis originalus tekstas ir vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. 27 dalis originalus tekstas vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. 45 dalis pakei, antras pakeitimas, kas už, pakeliant rankas prieš, susilaikę, priimta. C konstatuojamų dalis originalus tekstas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta papildi, pa, um, antraštė po N konstatuojamas dalis originalus tekstas, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikę priimta, antroji dalis kas už, prieš susilaikę atmesta. Tačiau patikrinsime. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atkrenta iš tiesų atmestas. Dabar dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų pradedame. Baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėją ponę Kalnietę. Dabar pereiname prie meserič pranešimo. ES vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimas ir peržiūra. Trečioji dalis, pirmo, e, pirmoji dalis pakeliant e, kas už, prieš e, susilaikę priimta, antroji dalis kas už, prieš susilaikę patikrinsime. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atmesta. 65 dalis, originalus tekstas, pirmoji dalis, kas už, pakeliant rankas, prieš, susilaikę, priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 89 dalis originalus tekstas, dvi dalis, pirmoji, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta priimta. 90 dalis vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. 110 dalis originalus tekstas, dvi dalis, pirmoji pakeliant rankas kas už, prieš susilaikę priimta, antroji dalis kas už, prieš susilaikę priimta. Norite patikrinti? Gerai. Antroji dalis 110 dalies. Balsavimą pratedame. Baigiame. Atkrenta. Atmesta. Tačiau jūs turėjote pakelti ranką. Taigi 149 dalis originalus tekstas kas už, prieš, susilaikė. Atrodo, kad priimta, bet patikrinsime balsavimą pradedame. Baigiame. Priimta. 145 dalis pirmas pakeitimas pakeliant rankas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuojame dėl šios rezoliucijos, vardinių balsavimų, pradedame. Baigiame. Priimta, sveikiname pranešėją, pona Mešerič. Dabar periname prie rezoliucijos dėl Zikos viruso ir epidemijos. Envi komiteto pasiūlymas E, septintas e, pas, pastraipa, penktoji dalis, e, kas už prieš susilaikė atmesta, šeštoji dalis, šeštas pakeitimas, pakei, patikrinkime. Visgi patikrinkime penktąjį pakeitimą, kas už, tai yra balsavimas pradedamas, baigiamas. Atkrenta. Šeštas pakeitimas, pakeliant rankas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtoji dalis pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. Tryliktoji dalis originalus tekstas dvi dalis, pakeliant rankas pirmoji už, prieš susilaikė priimta, antroji už, prieš susilaikė priimta. 15 dalis originalus tekstas, 5 dalis. Pirmoji pakeliant rankas kas už, prieš, susilaikę, Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtoji dalis. Kas už? Dėl trečiosios dalies pasitikrinkime. Pradedame. Dėl trečiosios dalies pasitikriname. Baigiame balsavimą. Priimta. Ketvirtoji dalis. Pakeliant rankas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Penktoji dalis. Kas, pakeliant rankas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Antras pakeitimas. 19 dalis. Pakeliant rankas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 19 e, dalies e, e, originalus tekstas 33, 33 pastraipa pirmoji dalis atmesta, antroji dalis kas už, prieš susilaikę priimta, M konstatuojam dalis ketvirtas pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. U konstatuojama dalis kas, trečias pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta priimta. Dėl visos e, rezoliucijos pakėlėme rankas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar padėtis Lenkijoje. Prieš perinant prie e, pasiūlymų dėl rezoliucijos yra pasiūlyta atidėti balsavimą. E, jį pasiūlė ponas Kamal, kuris paprašė žodžio. Prašome. Dėkuoju, pirmininkė. EKR frakcijos vardu Aš norėčiau pasiūlyti atidėti balsavimą dėl rezoliucijos dėl padėties Lenkijoje pagal taisyklę 105 ir 119. E, praėjusią savaitę vyko diskusija su Lenkijos vyriausybė, tai buvo struktyvu ir ponas e, Timermans norėtų pratesti e, dialogą vėliau. Aš raginau, kad balsavimas vyktų po visų šitų posėdžių. Be abejo, turbūt šiame parlamente labai akivaizdu, kad reikia pirmiausia išklausyti dialogą sąjungą. Ir jeigu šitą rezoliuciją siekiama padėti spręsti šitą klausimą draugiškai. Taigi mes turėtume būti suinteresuoti, kad dėrybos tarp Lenkijos vyriausybės ir Europos komisijos įvyktų. Tai nėra politiškai varoma rezoliucija. Aš nemanau, kad tai yra labai kuklus prašymas šiam parlamentui. Ačiū. Allora, su questa proposta sentiamo. Dėkoju. Taigi pasižiūrėkime, ar yra kas, kas pasisako už šitą rezoliuciją. Pone Višnevska, noriu pasisakyti. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, sausio 15-ąją mes prašėme Europos komisijos pateikti teisinį pagrindą, kodėl komisija e, kišasi į Lenkijos vidaus reikalus. Mes paprašėme, kad nurodytų pagrindą sutartyje. E, Praėjo tris mėnesiai ir neturime jokio atsakymo. Tačiau terminas tokiam atsakymui yra šešios savaitės. Komisija negali nurodyti pagrindo sutartyje, kurio remiasi įkišasi į vidaus reikalus. Tokio pagrindo nėra. Kišimasis į valstybės narės vidaus reikalus prieštarauja ES steigimo sutarčių principams. Aš e, raginu atidėti balsavimą tol, kol šitas pagrindas bus nurodytas. E, mes, jūs norite pataisyti Lenkijos e, įstatymus, tačiau jūs pažeidžiate Europos teisės aktus ir tuo jūs pakengėte pačiai Europai. Jūs labai aiškiai pasisakėte, ponė. Ar norėtų dar kas nors pasisakyti prieš, pon, prieš pono Kavals pasiūlymą? Ponas Pitela. Norėčiau kukliai visiems parlamentarams priminti, kad šalis laisva valia stoja į Europos Sąjungą. Niekas nėra verčiamas. Šalies piliečiai pasirenka tokią galimybę, o kai tai padaro, jie turi laikytis ES taisyklių ir sprendimų, tad nėra kišimuose. Egzistuoja teisinė pareiga domėtis iš Europos institucijų pusės tuo, kas vyksta didelėje šeimoje, nes Lenkija yra mūsų šeimos dalis. Ir mes, mums įdomu, kokia, koks bus Lenkijos piliečių likimas. Ši rezoliucija yra nekas kita, kaip Venecijos komisijos rezultatų tasa. Venecijos komisija labai aiškiai pasisakė ir mes norėtume, kad Lenkijos valdžios institucijos gerbtų jos nuomonę. Dėkuoju, pirmininkė Pitela. Taigi dabar balsuosime. Balsuojame dėl pasiūlymo atidėti balsavimą, kurį pateikė ponas Kamalo. Vardinis balsavimas, balsavimą pradedame. La votazione è chiusa. Baigiame. Atmesta. Taigi dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto. Iš penkių politinių frakcijų dešimtojo dalis trečias pakeitimas kas už, prieš. Patikrinsime. Balsavimas pradedamas. Vyksta balsavimas. Baigiame. atmesta. Ketvirtasis pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Pirmasis pakeitimas P konstatuojamos dalies pakeliant rankas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. P konstatuojamosios dalies teisinys antrasis pakeitimas vardinis balsavimas. Baigiame. Atmesta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos, vardinis balsavimas. Baig. Pradedame. Baigiame. Priimta. Taigi balsavimą baigiame, o dabar bus balsų paaiškinimai. Palauksiu keletą sekundžių, leisiu norintiems išeiti iš šios salės.